toliau Iniciamo le dichiarazioni di voto sulla relazione. Taigi pradėkime balsų, pa, balsavimo paaiškinimus. Pirmiausia, ponios Gepar pranešimas. Paslaugų direktyvos gyvendinimas. Nepaisant šito triukšmo, norėčiau suteikti žodį ponui Maselai. Ačiū, ponė pirmininkė. paslaugų direktyvos priimtos 2000, tai yra įsigaliosios 2006 metais tikslas yra atverti ES paslaugų rinką, pats šalinti biurokratinės kliūtis ir bet kokią diskriminaciją. Mes siekiame, kad tokios direktyvos nebūtų pretekstas e, skal, skaldyti rinkai, keliant grėsmę verslininkams E, kilmės šalies principas buvo pakeistas e, paskirties šalies principu. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi dabar mums mes siekiame išspręsti kai kuriuos taikymo netikslumus ir neiškumus. Man labai sunku kalbėti dėl šio triukšmo. Pirmininkė, labai apgailę stauju, ponė Mastela. Bielant suteikiu žodį. Ačiū. Europos paslaugų rinkos plėtojimas yra labai svarbus elementas e, skatinantis ekonomikos vystimasi, todėl labai gerai, kad Europos parlamentas e, stebi, kaip įgyvendinima paslaugų direktyva yra būtini ir tolesni veiksmai siekiant plėtoti paslaugų rinką Europoje, tam, kad visoje Europoje būtų lengviau teikti paslaugas. Toks yra mūsų tikslas, todėl su dideliu susirūpinimu e, žvelgiame į tai, kad kai kurios valstybės e, stato dirbtinės kliūtis naujiems paslaugų tiekėjams. 90 procentų naujų darbo vietų kūriama paslaugų sektorijoje, todėl būtina sąlyga bendrai rinkai vystytis yra paslaugų rinkos plėtojimas. Džiaugiuosi informacija apie tai, kad e, e, valstybės narės vis labiau daugiau deda pastangų siekdamas įgyvendinti ir perkelti direktyvos nuostatas. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Morganti. Žodis poniai Morganti. Pona. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, aš balsavau prieš šį pranešimą. Taip pat balsavau prieš paslaugų direktyvą, vadinamąją Bolkensteino direktyvą, kurios tikslas yra stiprinti konkurenciją Europoje ir teikti paramą mažoms sudėtiems įmonėms. Tikrasis tikslas tačiau yra siekis sunaikinti mažas ir vidutinės įmonės, jas supirkti ypatingai e, tokiuose sektoriuose, kurie yra labai svarbus. Pavyzdžiui, e, pajūrio regionuose žmonės yra investavę visą savo turtą, kad įsteigtų mažą įmonę ir dabar e, visas jų darbas eina per niek. Šią sistemą Europoje skatinama biurokratija, ir sudaromos sąlygos didiesiams koncernams e, e, atskirose šalise, pavyzdžiui, Italijoje viską supirkti. Mes siekime apsaugoti savo tradicijas, ypač Italijoje, pirmininkė. Ačiū. Žodis suteikiamas Kozlik. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, stený parlament. Platná smernica o služb... Ačiū, pane pirmininkė galiojanti paslaugų direktyva, jos nuostatose numatyta pašalinti visas kliūtis e, ribojančios įmonių veiklą, tačiau direktyva įgyvendinama nepakankamai. Nesilaikoma taikymo srities neįsteigiamos uh, uh, atitinkamos kontaktų informacijos tarnybos. Būtent įsteigus šias tarnybos būtų e, galima spręsti visas e, tarp valstybinių paslaugų e, teikimo problemas, laikantis atskirose šalise galiojančių įstatymų, juos suvienodinant paslaugų sektorius sukūrima 50 procentų ES BVP Todėl netinkamas direktyvos įgyvenimas gali sutrukdyti kurti naujas darbo vietas. Ačiū. Pirmininkė žodis, ponai Balčyčiai. Ačiū gerimas, gerima pirmininkė. Manau, kad paslaugų direktyvos įvertinimas suteikia mums gerą galimybę patikrinti, ar iš tiesų ši direktyva padeda siekti geresnio paslaugų sektoriaus plėtojimo ir ar direktyvos nuostatos yra tinkamai įgyvendinamos valstybės narėse būtina kad visais šios direktyvos įgyvendinimo etapais būtų laikomasi susitarimo dėl viešųjų paslaugų neįtraukimo į direktyvos taikymo apimtį bei tuo pat metu užtikrinti socialines teises ir laikytis darbo teisės reikalavimų. akivaizdu kad komisija ir valstybės narės turi dėti daugiau pastangų kad valstybėse narėse būtų kuriami kokybiški kontaktiniai centrai ir tam turi būti numatytas atitinkamas finansavimas siekiant užtikrinti šių centrų teikiamos informacijos prieinamumą ir jos kokybę. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Annan. Dėkoju. Ponas Hanenas. Jau nuo pat pradžios ES nesusitarima, ką reiškia laisva paslaugų ir prekių rinka. Kai mano rinkėjai balsavo už mano šalies e, narystę Europos bendryjoje, tai mes supratome, kad bendra rinka reiškia e, pripažinimą bendrą, pavyzdžiui, tą patį vandens butelį galima parduoti vienodomis sąlygomis mano šalyje, Vokietijoje ar Prancūzijoje ir atvirkščiai mes suprantame, kad yra tam tikros taisyklės, kurios e, nustato sudėti produktų, bet paskui, jeigu tam tikras produktas, kuris e, pasižymi tam tikrą sutartimi, e, skirtas tik tai vidaus rinkai, ir jeigu nustatoma, kad e, Ir nors jisai niekas neketina jo eksportuoti ir jeigu nustatoma, kad jisai netinka kažkokių kitokių normų, tai e, gamintojas to produkto gali būti uh, E, baudžiamas. Ir man atrodo, kad mes tokiu būdu tik tai e, nukentėsime taikydami panašias taisyklės, dėl to pasaulinėme BVP mūsų e, dalis tik mažėja ir mes vis toliau atsiliksime. Ačiū žodis suteikiamas ponui Kamalį. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Prisimenu Kai buvo svarstama pirmą kartą per praeitą kadenciją paslaugų direktyva, daug kas kėlė didelį surūpinimą, e, prieštaravimą. Aš e, buvau pranešėjęs dėl paslaug... priekybos paslaugomis pranešimo, e, kalbėjome tuo metu apie vandens, sveikatos, švietimo paslaugas ir sakėme, kad reikia užtikrinti geresnės paslaugas, o ir sudaryti galimybę rinktis rinkėjams, o ne įtvirtinti monopolijas. Bet matome, kad ne, daug kas nepadaryta. Kalbama apie visuotinės svarbos paslaugas ir apie tam tikrą pasirinkimą. Pavyzdžiui, vienos e, sąlygos galioja dideliems prekybos centrams, kitos vandens e, teikimų išvietimo e, paslaugoms mes matome, kad tos e, svarbios paslaugos labai dažnai nėra geros kokybės, nes e, nėra pakankamai finansavimo. Taigi galvokime apie tolesnį jų liberalizavimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar kančiant pranešimas keleivių teisės miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais. Pirmiausia, pasisakys ponas Maisner. Ar jis yra salėje? Prašom. Atsiprašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pagrysti, kodėl Aldė grupė e, didžiai dalimi susilaikė balsuodama už šią direktyvą. Yra puiku, kad mes turime sprendimą, kad įtraukėme. E, e, e, žmonių su negale e, poreikius, tačiau Daugeliu atveju Europos direktyvos nepakanka siekiant apsaugoti autobusų keliaivių teisės. Čia mes kalbame apie 250 km atstumą ir daugelis iškrenta iš šios, taikymos, šios direktyvos taikymos ryties, kadangi, važiuoju, Kipras, Malta, Luksemburgas neturės galimybės jos taikyti praktiškai, nes nėra tokio ilgio atstumų. Aš manau, kad esminis reikalavimas iš Europos turėtų būti užtikrinti žmonių, paslaugų ir, e, ir prekių laisvą judėjimą. Dabar mes turime e, keleivius e, neturinčius pakankamai lėšų, kurie negali būti, nėra tinkamai apsaugoti ir būtent dėl to mes susilaikėme balsuojant. Yra ir pozityvių, bet yra ir neigiamų aspektų šio dokumento, todėl būtent taip mes grindžiame savo susilaikymą. Ačiū. Dėkui, dabar žodį sutikiu ponui Mastelai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija šį pasiūlymą pateikė 2008 metais ir e, buvo siekiama sukurti naujas, įtvirtinti naujas autobusų keliaivių teisės, e, taip kaip tai yra užtikrinama kitose transporto rūšyse. Turi būti užtikrintas e, tinkamas teisų e, e, gynimas visose valstybėse narėse. Reikia ir turėjo būti imtas ir taikinimo procedūros, kad būtų priimtas šis tekstas. Tai yra dokumentas, kuris labai gerai subalansuotas ir tinkamas. Dabar yra apstinkamai apsaugomos autobusų keleivių teisės, nedarant didelės, didelės žalos vežėjams, vežėjų veiklai. Taikinimo procedūra gali būti laikoma sėkme Europos parlamentui, kadangi į mūsų reikalavimus buvo atsižvelgta, pavyzdžiui, e, pagrindinių teisių kiekis, skaičius buvo padidintas, taikymos rytis buvo išplėsta, e, numatytos kompensacijos formos ir panašiai. Dėkoju. Pone Milana. Grazie Presidente. Si avvia Ačiū. Prasideda naujas teisų gynimo etapas, tačiau tas teisės turime dar labiau ginti. Mes įsitikinę, kad e, reikėtų apsaugoti ir žmonės su negale, e, žmonės, kurie turi mažiau lėšų, riboto judumo žmonės, e, įtraukiant, teisės, įtraukiant ir kitokius atstumus, yra mažesnius negu 250 km. E, vietos transportas yra neįtraukiamas į taikymos rytį ir tai reiškia, kad e, e, keleivių teisų užtikrinimo kokybei kyla pavojus sektorius gali pasirenkti tinkamai šiems pokyčiams per nustatytą laikotarpį, tačiau reikėtų jam padėti dar daugiau. Parlamentas vis dėlto šio dokumentu nus, siunčia tikrai teigiamą signalą piliečiams, tačiau kompromisas vis dėlto yra kompromisas. Ir šiuo konkrečiu atveju tai buvo kompromisas darantis e, daugiau žalos negu naudos. Mes parodėme, kad atsižvelgiame ir suprantame mūsų žmonių poreikius, tačiau būtent taryba įgyvendina savo interesus. Dėkuoju toliau ponas Ūčias. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Kančian. Jis atliko puikų darbą, rengandamas pranešimą Ponas Mastela tikriausiai neprieštaraus, jeigu aš su juo nesutiksiu. Piliečiai apsaugomi tik tai tada, jeigu jie keliauja toliau negu 250 km. Bet ar yra kažkokios naujos apsaugos numatyta, ponė? Maisner sakė, tokios šalis kaip Kipras, Luksemburgas ir Malta nepatenka į dokumento apriepti. Dėl to aš susilaikiau, mes nebalsavome prieš, nes kai kurios teisės iš tikrųjų labai deramai apsaugotos bus, pavyzdžiui, neįgaliųjų ar e, riboto judumo asmenų teisės. Dėl to susilaikėme balsuodami, o nebalsavome prieš. Reikia prie šio klausimo dar kartą grįžti, kad galėtume užtikrinti geresnę apsaugą piliečių. Dabar ponas Takula. Ne. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra apsaugoti piliečių teisės, bet nepamirškime ir pareigų bei prievalių. Negalima turėti e, teisių be pareigų. Žiūriu į šį pasiūlymą, kuris skirtas apginti, apsaugoti keliaivių teisėms. Tai yra labai pozityvu, bet jeigu pasižiūrėsime į Europą, pamatysime didžiulius skirtumus. Pavyzdžiui, Suomijoje yra labai mm, didelis skaičius smulkių bendrovių, šeimų bendrovių ir kyla klausimas, ar tos mažos bendrovės nesusidurs su didesnė biurokratinė e, našta, ar jos nepatirs didesnių finansinių išlaidų. Manau, turime galvoti apie papildomą vertę, turime galvoti, kaip pirmiausia apsaugoti riboto judumo asmenys. Labai gerai, kad juos atsižvelgiam, apie juos galvojama. E, reikia užtikrinti geresnės keliavimo sąlygas jiems. Bet e, kai kas yra ir prieštaringa, nepamirškime, kad kalbėdami apie teisės turime kalbėti ir apie pareigas. Ir užtikrintume, kad MVI nepatirs milžiniškų e, nuostolių. Dėkuoju dabar ponė Harkin. Dėkuoju ponė pirmininkė. Aš balsau už, balsau už pasiūlymą, nors manau, kad jis ne pernelyg toli siekia. Kartais parlamentas ir ES žengia kūdikio žingsneliais, tai tą padarėme ir šiandieną. Iš tiesų taisyklės galios tik tai atstumams tolesniems negu 250 km. Alde norėjo užtikrinti ir teisės keliaujant trumpesniais atstumais. Tačiau aš džiaugiuosi, kad reglamente bus e, tam tikros teisės numatytos, e, kurie keliauja trumpesniais atstumais, kalbu apie neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis. Reikia užtikrinti nediskriminacinį požiūrį teikiant transporto paslaugas. E, Deja, valstybės narės galės laikytis derogacijos iki 10 metų ir mažoms valstybėms, mažesnėms negalios šios taisyklės. Aš raginu visus, kaip galima greičiau vis tik tai gyvendinti reglamento nuostatas. Ačiū žodis teikiamas ponui Galager. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai remiu keleivių teisės ir pirmiausia neįgalių keleivių teisės, bet man nelabai patinka priimtas kompromisas e, kolegos kalbėjo apie tą problemą dėl 250 km e, reikalavimo ir Airija galės netaikyti reglamento daugeliui kaimo teritorijų nes e, atstumai yra trumpesni negu 250 km. Ir manau, kad tai sukels problemų. E, taip pat turime žiūrėti, ar neatsiras pernelyg didelių išlaidų bendrovėms. Turime galvoti dar taip pat ir apie alternatyves transporto paslaugas. Ir tikiuosi, kad derogacijų laikotarpis e, suteiks galimybių e, geriau prisitaikyti, pasirengti reglamento įgyvendinimui. Aš e, dėl tam tikrų problemų, kurias matau išlikusias pasiūlyme, susilaikiau balsuojant dėl šio klausimo. Ačiū, Kozlikas. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, stený parlament Ačiū. Pirmininkė gerbėme parlamento nariai. Visoje Europoje daugiau nei 70 procentų piliečių naudojasi miesto ir tolimo susisiekimo paslaugomis, todėl pribrendo laikas reglamentui, e, kuris, kurio būtų apsaugotos šių keliaivių teisės taip pat kaip ir, pavyzdžiui, e, jūrų ar oro transporto keliaujančių keliaivių teisės. Jeigu keliaujamas atstumas yra didesnis, ilgesnis nei 250 km, tuo metu jau yra numatoma piliečiams e, mokėti kompensacijas už vėlavimą, už bagažo dingimą ir panašiai. Ši 250 e, km riba nepriimtina ypatingai riboto judumo asmenims, e, kuriems turėtų būti taikomas tos pačios kelių teisų apsaugos priemonės kaip ir geležinkelio arba oro transporto srityje. Mes tikimės, kad ateityje visų keleivių apsauga bus suvienodinta. Ačiū. Ačiū žodis suteikiamas ponui Nikolačius. Ačiū, pane pirmininkė. Keleivių teisės miesto ir tolimo susisiekimo srityje privalo būti aiškiai reglamentuojamos, taip pat kaip ir oro ar geležinkelių transporto srityje. Šio e, reglamento tekstas, mano nuomonė, yra priimtinas kompromisas. Džiaugiuosi, kad e, bus užtikrinta keleivių teisų apsauga. Ypač palankiai vertinu tai, kad daugiau dėmesio bus skiriama riboto judumo arba neįgalių keleivių teisų apsaugai. Taip pat bus numatytos atitinkamos kompensacijos už e, vežimėlių arba kitos įrangos pažeidimą kelionių metu to mūsų įmonių personalas e, tiesintis daugiau priemonių, nediskriminuojant riboto judumo keleivių. Pirmininkė, ačiū. Žodis teikiamas pono Jar. Pone pirmininkė, balsavau už šį pranešimą, nes juo vienreikšmiškai pagerinama dabartinė padėtis. Sugebėjome pasiekti tolygaus sprendimo, kurio būtų užtikrintos tiek keliaivių teisės, tiek ir e, kelionio operatorių teisės, kelionio e, ilgesnių nei 250 km kelionio atveju keliaiviai turi teisę į kompensacijas už kelionės anuliavimą, vėlavimą arba bagažo praradimą, e, sutrumpinimą šį maršruto ilgį, e, kai kurios transporto įmonės, e, įmonės būtų grėsęs bankrotas. Taigi dėl tų 250 km noriu pasakyti, kad niekas nedraudžia e, patvirtinti ir kitokį įstatymą ir pažiūrėti, kaip jis bus įgyvendinamas, siekiant pagerinti bendrą padėtį. Pana Balčyčius, teikiamas žodis. Ačiū, gerima pirmininkė. E, pirmiausia noriu pasveikinti pranešėją kančianą nes šiandieną mūsų priimtas dokumentas yra išties gero ir puikiai subalansuoto kompromiso rezultatas kadangi pagal jį teisės keleiviams užtikrinamos neapkraunant vežėjų kurių dauguma yra mažos ir vidutinio dydžio įmonės ir europos sąjungos piliečiai galės jaustis labiau apsaugoti. šiuo susitarimu taip pat pagerinamos neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų keliavimo sąlygos ir nustatomos labai aiškios taisyklės dėl žalos atlyginimo ir pagalbos suteikimo. manau kad tai ženkliai prisidės prie mūsų piliečių keleivių sąlygų gerinimo ir suteiks jiems daugiau teisinio aiškumo įvykus nelaimei ar kitiems nenumatytiems atvejams. Dėkuoju, ponas Antonijoci. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Kančijan. Jis atliko puikų darbą. Labai ger, geras rezultatas pasiektas su taryba per taikinimo procedūrą ir dėl taikymo srities e, numatoma 12 teisų ir tai labai reikšmingas žingsnis į priekį. E, žmonės, e, kurie yra neįgalus ar riboto juodumo, e, iš tikrųjų bus geriau daug apsaugoti, užtikrinama nediskriminacijos principas, teisė į kompensaciją už padarytą žalą. Taip pat numatyta nuostatos dėl operatorių apmokymo keleivių teisės turi būti apsaugotos nepakenkiant e, operatorių, pirmiausia, mažų ir vidutinių įmonių veiklai. Reikia užtikrinti, kad jos nepatirtų nuostolių. Dabar ponia Dots. Dėkui, ponia pirmininkė. Pripažįstu, kad labai daug teigiamų dalykų yra pranešime ir labai remiu tai, kad reikia įtvirtinti neįgaliųjų teisę į transportą ir į kompensacijas – Bet vis tik tai manau, kad tokios sistemos turėtų būti gyvendamos nacionalinių vyriausybių. Taip pat manau, kad finansinė našta susijusi su šiuo pasiūlymu bus pernelyg didelė daugeliui transporto operatorių. Parlamentas turi nepamiršti, kad daug autobusų bendrovių priklauso palyginti mažoms įmonėms, kurios labai jau ir taip kenčia dabar per pastaruosius metus ar pusantrų metų dėl kylančių kūro kainų. E, transporto sistemos gali e, sukelti pokyčių, kurie bus nepalankus vartotojams, nes tai, pavyzdžiui, e, susijęs su didesnėmis bilietų kainomis ir siauresnėmis paslaugomis, taigi reikia galvoti, kaip nepakenkti verslui ir užtikrinti keleivių teisės. Dabar ponas Fidansa. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų, iš tiesų buvo ilgas kelias link šio pranešimo, už kurį galiausiai balsavome. Norėčiau pasveikinti e, poną Kančian. Jis šiuo keliu ėjo tikrai labai puikiai ir Dabar visi vežėjai turi, galės dirbti pagal taisyklės, kurios pri, prisidės prie autobusų keliaivių teisų stiprinimo. Aš manau, kad e, taip mes apvienijome įvairiausias reglamentus, įvairius dokumentus į vieną tikrai svarbų dokumentą. Kai kur beveik visos valstybės narės, išskyrus porą, e, bus, e, galės taikyti šį dokumentą, bus, bus, e, jas apims šis dokumentas. Mes jau kalbame apie 250 km, apie tokį atstumą. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kas buvo E, kas buvo paneigta, disku, e, paneigta diskusijų metu, tai yra, kad keliaivių teisės nėra pakankamai apginamos. O aš manau, kad būtent tai ir yra šio dokumento didžiulis privalumas, kad šios teisės yra pakankamai gerai e, saugomas. Dėkoju. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį, ponas Kovera, norėčiau paminėti, kad reikalaujant pasisakyti e, per, per balsavimo pasiaiškinimus, reikia iš anksto pateikti tokį raštišką prašymą. Prašau, ponio Virer. Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad laiku nepatikėjau tokio prašymo. Balsavau prieš pasiūlymą, kadangi jis neužtikrins vienodų sąlygų visiems keleiviams. Dokumentas neapima smulkiųjų valstybių narių. Tik da, iš dalies bus įgyvendintas e, dokumentas mažose valstybėse narėse. Žmonės, kurie keliauja autobusais, yra dažnai jaunesni žmonės, e, nelabai pasiturintis taip pat žmonės. Ir aš dėl tam tikrų nuostatų nepritariau dokumentui. Dėkuoju. Dabar Kelanen pranešimas dėl komercinių transporto priemonių ir išmetamų teršalų normų. Ačiū, panė pirmininkė. Tai yra kompromisas, kurį mes pasiekėme e, komercinių transporto priemonių srityje ir kalbant apie teršalų normas. Buvo pateikti pakeitimai iš aplinkos komiteto, pramonės komiteto. Taršalų normų mažinimas per dešimtį metų yra numatytas. Tai yra labai svarbus e, momentas, kalbant, e, susijęs su sąnaudomis, kai mes e, lyginame sąnaudas ir tai teikia gaunamą naudą. Uh, Mes turime neužmiršti, kad šia, šis dokumentas e, taikomas ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, šeimininėms įmonėms. Mes turėtume padėti joms e, e, išgyventi. Ir kai kurie aspektai vis dėlto sukelia papildomų kliučių mažoms ir vidutinėms įmonėms komercinės transporto priemonės, jų naudotojai patirs papildomų išlaidų, po metų mes išvysime, ar šis dokumentas yra tinkamai įgyvendinamas. Dėkoju. La parola all'onorevole Jar. Ponas Jar, ponė pirmininkė, Europos parlamentas užsibrėžė ambicingą tikslą, kurį pavyko, e, pavyko apginti prieš tarybą ir komisiją ir buvo numatyta 740 gramų teršalų e, per metus e, e, per kilometrų iki 2013 metų. Tokia norma yra numatyta, toks siekis. Ir mes turime neužmiršti, kad išlaidos, kurios tenka įgyvendinant šį dokumentą, jos yra labai dažnai susijusios su mažų ir vidutinių įmonių sektoriumi. Mes turime e, stengtis, kad šis dokumentas būtų tinkamai įgyvendinamas, kad jisai, ne, kad jisai nereikštų papildomos naštos mūsų aplinkai ir mūsų transporto sektoriui. Dėkuoju. Grazie, la parola all'onorevole Ford. Pana Ford. Thank you. We've just voted on a report. Balsavome dėl e, naujų lengvų komercinių transporto priemonių iš metalų normų. Tai yra pakankamai ilgas pavadinimas e, e, paprastam dalykui. Tai Lengvėjai komerciniai e, automobiliai arba transporto priemonės tai yra prasti komerciniai automobiliai ir mes <clears throat> apie jų išmetalų normas kalbėdami turime nepamiršti jų kūro sunaudojimo ir kūro kainos kadangi pagrindinis kriterijus ir yra kūros suvartojimas perkant tokias transporto priemonės. Savo uh, vartojimo apygardoje pirmiausiai galiu matyti pavyzdžius, kad daugiausiai naujovių dėgia transporto priemonių gamintojai. E, nustatyti tikslai bus pasiekti, tačiau e, juos pasiekti padės ne ES teisėkuros veikla, tačiau vartotojų reikalavimai ir inovacijų dėgymas gamintojų sektoriui. Ponas Keli. <clears throat> Deja, negalėjau dalyvauti diskusijoje, nes e, dalyvavau kitame posėdėje. Tačiau labai esu dėkingas, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Strategija Europa 2020 daug dėmesio kreipia atsin, į atsinaujinančią energiją. Mes turime galvoti, kaip kuo daugiau energetikos su, išteklių sutaupyti ir mm, pirmiausia transporto sektoriui. Žinome, kad kasdien komerciniai Pamesnės transporto priemonės e, nuvažiuoja šimtus kilometrų, taigi reikia galvoti, kaip užtikrinti jų veiksmingumą ir reikia galvoti, kad būtų taupesni varikliai gaminami. Galbūt iš pradžių e, išlaidos ir kaštai bus didesni, bet paskui ilgalaikėje perspektyvoje sutaupimo galimybės bus labai didelės. Todėl aš labai e, džiaugiuosi, kad galėjau balsuoti už šį pasiūlymą. Dėkui. Dėkuoju. Dabar pereiname prie kito klausimo. Pono Lėnės rekomendacijos dėl tvirtesnio bendradarbiavimo, kuriant bendrą patentinę apsaugą. Ponas Mastela pirmasis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taryba atsintė mums e, sprendimo projektą, e, kuriame kalbame apie tvirtesnę bendradarbiavimo procedūrą e, bendros patentinės apsaugos srityje. Žinome, kad kalbama apie vertimą patentų į tris kalbas, bet tai e, bus diskriminacija, nes e, pažeisime visų ES oficialių kalbų lygiavertiškumo principą. Per diskusijas taryboje pasirodė, kad vienbalsiai neįmanoma priimti sprendimo šiuo klausimu. Galbūt būtų gerai palaukti laukti teisingumo teismo sprendimo, kuris gali bet kada jau dabar būti priimtas. Paaiškėtų daug techninių aspektų susijusių su bendrijos patento sistema, taip pat e, žinosime aiškiau, kokios gali būti teisinės priemonės. Taigi daug yra neiškumų, dėl to aš balsavau prieš pasiūlymą. Dėkuoju, ponas Rodė. Šios diskusijos parlamente yra skirtas didesniam bendrijos e, bendradarbiavimui, bendrame, bendros patentinės apsaugos rystyje. Neužtenka vien tik tai pasidžiaugti ir e, šipsotis čia šiuose diskusijose. Yra valstybių, kuriuose, e, kurios mano, jog jų kalba yra pati svarbiausia pasaulyje ir dėl to vidaus rinka yra, e, tapo pažeidžiama. Yra absurdiška tai, ko čia reikalaujama. Šiandieną nėra vidaus rinkos, kai kalbame apie bendrą e, patentą, bendrijos patentą. Europos Sąjungoje e, daug daugiau kainuoja ir daug daugiau, e, daug daugiau kainuoja, dešimtis kartų daugiau kainuoja įgauti patentą negu, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose. Ir dėl to tvirtesnis bendradarbiavimas yra labai svarbus. E, tačiau dėja, kai kurios valstybės da, vis dar kiša pagalius į ratus, kuriant tokią bendrą sistemą. Mums reikia kažkaip tai daryti čia pažangą. Dėkui. Ponas Bielan. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau 20 metų mes diskutuojame apie vieningą patentinę apsaugą Europoje. Ir šiandieną ši sistema yra tikrai labai sudėtinga lyginant ją su amerikietiškąją ir taip pat ir sąnaudų požiūriu. Europos e, patentas yra labai naudingas Europos įmonėms. Tai yra labai svarbus elementas e, siekiant ekonomikos augimo, e, plėtojant inovacijas ir didinant konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Mes negalime toliau trypčioti vietoje. Mes turime toliau spręsti šį klausimą. Tačiau neturėtume užmiršti, kad buvo tam tikros kontroversijos dėl taikytinų nu, kalbų. Taip pat neturėtume užmiršti, kad negalima diskriminuoti mažųjų valstybių narių kalbų. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteikiame. Pone Palonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gyvename rinkoje, kurioje įmonės konkuruoja visa, su visų pasauliu ir e, siekiant vieningos sistemos mes turime mažinti ir sąnaudas, kad galėtume e, įžengti ir, pavyzdžiui, Azijos rinkas vienodomis sąlygomis su amerikiečiais. Ir todėl būtų geriausia turėti patentą, kuris būtų e, naudojamas e, remtis vieną vienintelę kalbą. Tik taip galėtume atlaikyti konkurencinį spaudimą. Mes žinome, kad Europoje egzistuoja dvi teisinės sistemos, kurios remiasi labai skirtingomis taisyklėmis ir požymiais ir būtų geriau, jeigu šios dvi sistemos būtų suderintos ir tuomet, e, kuomet turėsime tvirtesnį bendradarbiavimą, e, mes nenusižengsime Europos e, bendrai dvasiai, bet vis dėlto dažnai susidurėme su konkurencijos iškraipimus, su tam tikrais iškraipimais rinkoje. Yra įmonių, kur yra, vienos valstybės yra geresnėje, palankesnėje padėtyje, o kitos tikrai nepavydėtinoje šio požiūriu. Dėkui. Pone pirmininkė. Viena vertus, visiškai remiu tikslą kad Europa padaugybės metų pagaliau įgytų tinkamą priemonę e, taikant bendrą patentinę apsaugą, kad visos valstybės e, galėtų konkuruoti lygia vertėje kovoje su, kitom, su, su kitais pasaulio regionais. Tačiau tai, to mes siekiame, e, darydami, didindami naštą e, tam tikriems regionams, pavyzdžiui, Italijos kai kuriems regionams ir ten dirbančioms įmonėms ir e, siekiama taikyti bendrą sistemą, kurioje būtų naudojama viena kalba, tačiau egzistuoja skirtumai tarp Italijos įmonių ir, pažiūrėjau, įmonių, kurios, e, gal, kurios atitinka numatyto, numatytos kalbos požiūrių taikomus reikalavimus. Aš E, nu, aš iki šiol pasisakiau ir kovojau už tai, kad būtų naudojama ir italų, vartojama ir italų kalba, tačiau e, kol kas nevaisingai ir aš susilaikiau balsuojant dėl šio dokumento. Dziękuję, pani przewodnicząca. <clears throat> Obecne. Ponas Grip, ačiū, ponia pirmininkė. patentinė apsauga Europoje, ne visi yra ją patenkinti. Mums reikia vieningos sistemos, mūsų įmonėms šito reikia visoje Europos Sąjungoje. Ši naujoji sistema turėtų skatinti mokslinius tyrimus, inovacijų plėtrą. Tai yra vieningos apsaugos sistema, sukėlė tam tikrų prieštaravimų, ypač dėl kalbos režimo yra numatytas trijų kalbų, numatyta trijų kalbų sistema, tai yra neblogas žingsnis į priekį. Mažosios ir vindotinės įmonės neturi pakankamai išteklių, kad galėtų na, e, registruoti vien, patentą vieną kalbą ar, ar ma, mažosios valstybės kalbą. Mes turime padėti būtent tokioms e, įmonėms. Apie tai kalba ir pramonės komitetas. Mums reikėtų E, padėti tokioms įmonėms e, e, taikyti inovacijas, plėtoti, savo, plėtoti tyrimus ir taikyti vienodą patentų sistemą. Mes norime, kad naujoji sistema prisidėtų prie mažų ir vidutinių įmonių didesnės pato, patentinės apsaugos ES. Dėkui. Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponė Ligrip. Euh, Ačiū pirmininkė. E, balsavau už kolegos Lėnės pranešimą, kuris uh, išreiškė parlamento pritarimą mm, e, dėl patentų ir tvirtesnio bendradarbiavimo mes dabar galiausiai kažkokį konkretų rezultatą sukursime Europos įmonėms, tiek mažoms vidutinėms, tiek didelėms įmonėms, kurios laukia šios labai svarbios priemonės, kuri užtikrins didesnį konkurencingumą ir galimybę mūsų įmonėms vystytis. Parlamentas, leisdamas imtis tvirtesnio bendradarbiavimo, pademonstravo, kad jam rūpi e, tokia tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra antrą kartą e, duodamas leidimas parlamento e, bendradarbiauti pagal šią tvarką. Mes žinome, kad 25 e, iš 27 valstybių domisi tokiomis galimybėmis, kuriant bendrą patentinę apsaugą. Ir iš tikrųjų įmonės labai labai laukia tokio parlamento sprendimo. Dėkui Jums už dėmesį. Dabar ponia Bilbao. Dėkoju. Pirmininkė. Susilaikiau balsuodama, kadangi manau, jog bendra patento sukūrimas pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą yra eilinė nesėkmė. Žinome, kad nebus per atitinkamą laiką gyvendinti bendri tikslai Taip pat laukiame e, Europos bendrijų teismo sprendimo šiuo klausimu. Buvo bandoma e, parengti bendrą poziciją e, dėl bendros kalbos, vienos kalbos naudojimo. Taip pat, bet nepavyko susitarti būtų buvę daug geriau turėti iš tikrųjų vieną kalbą dėl konkurencingumo dalykų, o dabar matome tik tai dalinį sprendimą ir neaišku, kai bus tos trys e, numatytos kalbos vartojamos, tai ne, tikrai nesustiprins Europinio projekto. Dėkoju, ponas Mikolašik. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei norime padidinti ES konkurencingumą ir pasiekti pirmą vietą konkurencingumo požiūrių pasaulyje, turime pasinaudoti ir išnaudoti savo potencialą. Europos patentų sistema e, turi daugybę trūkumų ir padeda mums ir e, trukdo mums plėtoti e, vienodą, konkurencingą vidaus rinką ir skatinti inovacijas ir investicijas. E, išradimų apsauga skirtingose valstybėse narėse, taikant vienodą sistemą, patentų sistemą, padėtų e, įvesti didesnio skaidrumo ir sumažintų sąnaudas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joms šios sąnaudos kol kas yra, e, tenka didesnės tris, kart, tris kartus negu jungtinėse valstijose. vieningą patentinę apsaugą, tokią vieningą sistemą sukurti mums dar nepavyko. E, todėl aš manau, kad Europos parlamentas žengia tikrai neblogą žingsnį ir tai turėtų žengti toliau. Dėkui. Grazie. La parola all'onorevole Uggias. Ponas Uggias. Grazie, prezidente. Quando... Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš šimtą metų Amerikoje buvo, nebuvo pripažintas patentas, ne dėl to, kad tai buvo angliškai ar itališkai parašytas patentas, e, tiesiog dėl to, kad jisai nebuvo e, parengtas pagal tam tikras tais, taisyklės. O šiandieną mes susidurėme tikrai paradoksalią situaciją. Nepriklausomant to, kaip mes balsavome, aš manau, kad faktas, jog dabar e, E, gali būti registruojamas patentas trijomis kalbomis, e, e, pažiūrėjau, nes tu nesant galimybės nu, vartoti italų kalbą, tai yra didžiulis pralaimėjimas mūsų valdžiai, mano šalies valdžiai. Mes matome, kad ES šioje srityje yra pernelyg silpna, mes norime didesnių inovacijų, tačiau kol kas šito nepasieksime. Praėjusį gruodį atlikti tyrimai dėl, apie e, konkurencingumą e, darė išvadą, kad Italija daugybę milijardų eurų prarado būtent dėl to, kad e, patentų sistema taikoma neteisingai. Dabar mes turime visas priemonės, e, e, kad galėtume registruoti e, patentus trijomis kalbomis - angliškai, prancūziškai arba vokiškai ir kad mūsų konkurencingumas padidėtų. Dėkui. Mm, Ačiū, ponė pirmininkė. Pasisakau, nes noriu pagrysti savo balsavimą prieš. Turint tokį patentą, o tai yra tikrai privalumas, mes vis dėlto išvelgėme ir nemažų trūkumų. Tvirtesnis bendradarbiavimas iš tiesų svarbus, tačiau kol kas mes jo nematome. Europos patentų registravimo procedūros yra tikrai labai ilgametės, jos siekia daugybę metų į praeitį. Aš balsavau prieš šį dokumentą, kadangi kol kas uh, E, tai, ką mes e, e, tai, ko mes siekiame, yra visiškai nesuderinama su 20 sutarties straipsnio antraja, antrojų punktų. Mes turime suprasti, kad tvirtesnio bendradarbiavimo siekis darys didelės, tai neigiamai paveiks mūsų mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Jeigu mes būtume elgesi elegantiškiau ir palūkėję Europos teisingumo teismo sprendimo, kuris bus priimtas e, kovo 8 dieną, būtų, būtume padarę mažiau žalos. Dėkui. Dėkuoju, ponas Sasuoli. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Matome dar kartą, kad Italijos vyriausybė nesugeba apsaugoti Italijos interesų Europoje ir Italijos bendrovių interesų tokių svarbių klausimų kaip Europinis patentas. 25 iš 27 valstybių bei didžioji parlamento narių dauguma remia pasiūlymą dėl patentų. Tai yra susijęs su novatariškesnių bendrovų interesais ir su siekių dar veikti tarptautinėje rinkoje. Apmaudu, kad Italija nebus pakankamai apsaugota nei Europoje, nei pasaulyje. Apmaudu, kad e, vyriausybė nieko nedaro, kad e, plėtotų, populiarintų e, Europo, kul, Italijos kultūrą pasaulyje. Mm, taip pat nesima nieko ES viduryje. E, kalbu apie italų kalbą, kartais kalbam apie ją šovinistinę e, prasme, o Italijos dabar bendrovės turės e, bendrauti patentų srityje anglų kalba. Ga... Pone pirmininkė, niekas neprivertė pono Parnyje e, siekti konkrečių rezultatų tol, tol kol te, Europos teisingumas neprims savo sprendimo per pirmąją kovos savaitę. Labai svarbus yra dalykas nacionalinės kalbos naudojimas e, patentų teisme Europos ir tai susijęs su paties e, teismo legitimumu. Reikia šios klausimus įspręsti prieš priimant bet kokį sprendimą. Dėl to mes e, Italijos e, delegacija iš Demokratinės partijos nutarėme susilaikyti balsuojant šio klausimu. Dabar ponas Kelis. Šis pasiūlymas iš tikrųjų nėra tobulas. Reikės jį dar peržiūrėti po to, kai teismas priims sprendimą savo po kelių savaičių. Tačiau manau, kad tai yra žingsnis teisinga linkme ir dėl šios priežasties aš pritariau pasiūlymui. Europos parlamente vyko nemažai seminarų dėl inovacijų, aš juose dalyvavau ir buvo pasakyta, kad daugelis žmonių mano, kad išbristi iš recesijos galime tik per inovacijas, o tai reiškia moksliniai tyrimai, nauji produktai, kuriuos reikia patentuoti ir kuo lengviau bus e, galima gauti patentą, tuo bus geriau. Mums reikia europinio sprendimo, kuris būtų paprastas, nebrangus, kaip kad yra JAV. Taip, dar daug ką reikia padaryti, bet bent jau dabar mes bandome žengti šią linkmę, dėl to paremiau e, šios dienos pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponai Klas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš susilaikiau balsuojant dėl lėnės rekomendacijos. E, ne, dėl to, kad pasisakyčiau prieš bendrą pateitinę apsaugą, veikiau atvirkščiai. Flandrijos įmonės visą laiką to siekia, todėl idėja yra pati prasminga, e, nes e, dabartinė patentų įsigymo procedūra ir registravimo tikrai yra labai keista. Tačiau man nepatinka kalbų režimas ir e, tiek komisija e, siūlo e, taip pat ir kitas kalbas taikyti, ne tik anglų, prancūzų ar vokiečių. Aš visą laiką pasakau už galimybę registruoti ir įsigyti patentą taip pat olandų kalbą. Pirmininkė, ačiū. Dabar bus e, pasisakymai dėl balsavimo motyvų, dėl pono Belėt pranešimo maisto produktų radiacinį taršą, pono Mikolašiukas suteikiama žodis. Ačiū pirmininkė. Taisyklių susijusių su maisto produktų radiacinė tarša kodifikavimas užtikrins didesnį skaidrumą šiame sektoriuje. Nepaisant to, privalome patikrinti teisinį pagrindą, kuriame būtina atsižvelgti ir į naujus Europos parlamento įgaliojimus, siekiant užtikrinti geresnę e, visuotinės visuomenės sveikatos e, apsaugą. Todėl reikia geriau gyvendinti 186 straipsnio šeštosios dalies nuostatą, kuriame, kurioje kalbama apie maisto produktų taršą, taip pat radiacinę taršą. Pirmininkė, ačiū, žodis teikiamas pana Udžias. Ačiū, ponė pirmininkė Andželylį. Aš e, pritariu pranešimo nuostatoms dėl galiojančių taisyklių pakeitimo, nesiekiant iš naujo kodifikuoti e, iki šiol galiojančių taisyklių e, reglamentuojančių maisto produktų didesnį taršą, taip pat ir pašarų Be to privalome nepamiršti, kad turime labai daug e, vienaip ar kitaip saugomų radiacinių atliekų, kurios kelia pakankamai didelę grėsmę suomenis sveikatai. Šis reglamentas todėl yra labai svarbus, tačiau galime, galėtume siekti ir daugiau. Pavyzdžiui, numatydami e, netidėliotino prievalę e, to jau pat pranešti atitinkamus institucijoms e, užfiksavus maisto produktų radiacinę taršą. Ačiū ponui Gžypsiu, taip maždaug. Maisto produktų radiacinė tarša yra pakankamai sudėtinga tema, ypač kai kalbame apie visuomenės sveikatą. Pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas privalo svarstyti šį reglamentą ir e, Komisija turi bendradarbiauti su parlamentu pasirenkant teisinį pagrindą. Taip pat reikia remtis 186 Eurotomo sutarties straipsnių. Turime nepamiršti būtinybės e, apsaugoti ūkininkus ir numatyti atitinkamą kompensacijų išmokėjimo sistemą jeigu jie patiria tam tikrą žalą. Taip pat svarbu deramai kontroliuoti iš viso pasaulio į Europą importuojamus maisto produktus, užtikrint, kad būtų laikomas visomis sveikatos apsaugos normų ir e, kontroliuoti tų maisto produktų radiacinę taršą. Ačiū labai. Pone Antonijoni žodis. Grazie Presidente. Nella proposta di codificazione dei tre regolamenti. Dėkuoju. Siūlo kodifikuoti tris reglamentus patvirtintus tarp 87 ir 99 metų. Tai susijęs su radioaktyvumo lygmenimis, lygiais, ypatingose situacijose. Taip pat kalbama apie ekspost patikras ir tiesioginės galės e, patvirtinti reglamentus dėl skubių priemonių. Ta turėtų padaryti komisija. Aš pritariu pono Belė pasiūlymui. E, minimas straipsnis nėra tinkamas pagrindas, bet dar pasižiūrėkime į Lisabonos sutartį ir pasiaiškinkime, ar straipsniai siūlomi iš tikrųjų gali būti pagrindas užtikrinant tarybos vykdomasias galės. Piliečių interesai, piliečiai turi būti tikri, kad avarijų ypatingų situacijų atveju bus taikomos e, labai skubios procedūros ir komisijai turi būti suteikiamas priežiūros vaidmuo. Dėkuoju. Dėkuoju. Posėdis stabdomas iki 15 valandos.